Possiamo iniziare i nostri lavori. Questa aula solenne. Gerbiami kolegos, pradėkime darbą šioje didžiulėje šventiškoje posėdžių salėje. Jūs gavote mūsų darbo tvarkės projektą. Jis buvo išsiuntinėtas Liepos 13 dieną. Šiandien turime išspręsti vieną vienintelį svarbų klausimą, tai yra balsuoti dėl pirmosios dalies biudžeto, tos dalies, už kurią esame atsakingi met. Norėčiau paklausti, ar po komiteto posėdžio būtų galima susirinkti, kas yra. E, susirinkti koordinatoriams, aptarti vieną svarbų klausimą. Mes turėtume baigti savo darbą iki 13.15, kadangi taip yra numatyta darbo, e, vertėjų darbo tvarkė. Prieš balsuojant norėčiau priminti, kad mūsų delegacijos laukia vizitas į Italiją. Šitas apsilankimas organizuojamas buvo iš anksto, jisai įvyks spalio 19-21 dienomis Italijoje. Žinoma, reikia gauti sutikimą, pasirengti jam, problemų turėtų nekilti. Susitikimo metu yra numatytas susitikimas su Italijos Respublikos prezidentu. Tai planuojama padaryti spalio 21 dieną. Spalio 19 dieną atvykstame ne į Romą, o į Florenciją ir taip pat susitiksime su vienu iš universiteto institutų. Su pirmininku mes susitarėme, kad bus organizuotas susitikimas su studentais ir profesoriais. Galbūt kartu susitiksime su studentais ir profesoriais viename e, susitikime, po to šiame institutime įvyks pietus. Tas institutas yra labai gražioje vietoje, Florencijoje atsiveria labai gražus e, peizažas į gamtą. Po to 20 dieną vyksime į Romą e, greituoju traukiniu ir ten susitiksime su parlamento ir senato giminingais komitetais. O po to, po pieto susitiksime su ministerijų atstovais ir taip pat pilietės visuomenės atstovais. Atrodo, kad mums pavyks kitą dieną, penktadienį ryte, susitikti su konstitucinio teismo teisėjais, bent jau su teismo pirmininku, po to susitikimas su Respublikos prezidentu. Ir Pažiūrėsime, ar ketvirtadienį, penktadienį dar pavyks susitikti su pilietinės visuomenės atstovais. Mūsų delegacijoje pirmininkas, trys EPP nariai, taip pat e, trys e, socialdemokratų ir socialistų ir taip pat po vieną žaliųjų guoja ir liberalų partijos atstovų. Aš nežinau, ar konkrečiai jau yra numatytos kandidatūros iš kiekvienos frakcijos. EPP dar nepateikė savo konkrečių pavardžių. Ponas Mendės, atrodo, jo nėra. Kol kas negaliu pasakyti pavardžių, kitą savaitę vyks posėdis ir jo metu aš tikiuosi turėti visas e, delegacijos narių pavardės. Gualteri Gerero iš socialdemokratų socialistų partijos frakcijos Norėčiau palinkėti kolegai kuo geriau pasveikti, atsisakyti. Kaip... David, per l'Alde DAF, per i Verdi Efner. Kad e, tiesiog ramentų. Taigi visų frakcijų atstovų prašau kuo greičiau man pateikti pavardės. Tokia būtų informacija, informacija iš pirmininko lūpų. O dabar iš karto galėtume pereiti prie balsavimo dėl biudžeto projekto, kuris buvo pakeitas, pakeistas taryboje. Pirmie bendrieji pakeitimai, o po to parlamento nuomonė dėl atitinkamų biudžeto eilučių. Jeigu kolegas Saudargas norėtų pasakyti, prašau, suteikėme jums žodį. Prašau. Ačiū gerbiamas pirmininkė. E, tik labai trumpai, e, kadangi žinome, kad didelių finansinių padidėjimų mes negalime šiomis sąlygomis turėti, tai e, Turit vertimą? Uh, um, ah. Ar, ar, ar girdite? Viskas gerai? O? Gerbiamas pirmininkė, e, e, labai trumpai noriu tik tai pasakyti, kadangi. E, no? Yes, that's right, that's right, that works. Yeah. Turim. Okay. Labai malonu, aš vis tiek džiaugiuosi galėdamas kalbėti komitete savo gimtają kalbą, tai labai trumpai pabaigsiu. Noriu pasakyti tik tai tiek, kad e, be abejo mes nors nu, ir tokiom sąlygom finansiniam privalom atkreipti dėmesį į tas rytis, e, tiesiog simboliškai, kurios yra svarbios, kurios reikalauja dėmesio ir e, Todėl e, labai džiaugiuosi dideliu sutarimu su kolegom, e, e, turėjau galimybę kaip pranešėjas paremti beveik visus kolegų pataisų siūlymus, išskyrus tik tai vieną pataisą, kur, manau, galbūt tas tekstas jau yra per daug gal ir aštrus. Tai linkiu kolegoms pritarti šitam pranešimui. Ačiū. Bene, qualcuno vuole intervenire? Ar kas nors norėtų pasisakyti? Atrodo, niekas nepagėdavo kalbėti, tuomet iš karto perėmė prie balsavimo. Tai yra pakeitimai dėl bendro biudžeto, yra devyni pakeitimų siūlymai, norėčiau paklausti. Kadangi įvairūs pranešėjai pateikė šios pakeitimus, vis dėlto pranešėjas pritarė visiems, todėl klausiu, ar norėtumėt balsuoti už visus iš karto ar atskirai? Atskirai. Taigi, pirmiausia, balsuojame dėl pakeitimų Gurmai ir Gurjero, kurias pateikė. Kas už? Priimta. Niekas prieš, neprieštarauja. 6956 Gurmai ir Gerėro pateikė, kas už? Prieš. Penki prieš. Primta. Kitas pakeitimas 6959 Zita Gurmai Enrico Gerero. Kas už? Nereikia balsuoti, atrodo. Šeši devyni, penki devyni, vis dėlto pasuojam. Kas už? Prieš. Priimta. Du balsai prieš. 6950 dėl jo balsuoti nereikia. 6951 pranešėjas pasitikė šitą pakeitimą. Kas už? Prieš. 3 prieš. Priimta. 6954 Geraldas Hefneris pateikė už. Prieš. nėra prieš balsavusiųjų. 6952 pranešėjas, kas už? Prieš. 3 prieš. Kiti balsavo už priimta. 6955. Vėl Hefnerio patiktas pasiūlymas, kas už? prieš, trys prieš, kiti už, priimta. 6953. Enrico Guerrero, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Du balsavo prieš. Balsuokime dėl pakeitimų, dėl nuomonės. Pirmasis. Kas už? Prieš? Atmesta. Antrasis gerero pakeitimas. Kas už? Prieš? Trečiasis, kas už? Prieš. Penki prieš, kiti už, priimta. Reiškia, balsuojame už visus pakeitimus, visi už šitą dokumentą, kas už. Prieš. 3 prieš, priimta. 16, 16 už, 3 prieš, niekas nesusilaikė. Vienas susilaikė, atsiprašau. Puiku. Taigi, baigėme šitą posėdį, darbo tvarkę aptarėme, susitiksime rugsėjo 19 dieną nuo 15 iki pusės 7, tai bus pirmadienis ir spalio 5 nuo 9 iki 12.30 Bruselėje. Taigi baigiame posėdėje ir koordinatorius prašau pasilikti salėje.